Hello everyone, if you take your seats and prepare the voting. Sveiki kolegos, ruoškite balsavimo korteles, pradėsime balsuoti. The first report is a proposal for a directive on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructure. Tai štai, pradėsime balsuoti pirmiausia dėl sunkesvorių krovinių transporto priemonių apmokesnio užduodamus į tam tikrą infrastruktūrą. 107. Kas už? Kas prieš susilaikė? Atmesta. 108. Už? Prieš? Tikrinamės. Balsuojame dėl 108. Patvirtinta. 109. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 110. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 111. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 112. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 113. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 118 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 119 už, prieš, susilaikė, atmesta. 120 už, prieš, susilaikė, tikrinamės. Balsuojame, kolegos. Baigiame balsuoti, atmesta. 121 už, prieš, susilaikė, atmesta. 122 už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras kompromisas, už, prieš, susilaikė, tikrinamės. Atmesta. 124 dabar pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 126 už, prieš susilaikė atmesta. 127 už, prieš susilaikė atmesta. 16 už. Kartu su 125 balsuo 16, kas už, kas prieš, susilaikė, Tikrinamės dėl 16.125 kartu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 128 už. Prieš susilaikė atmesta. 131 už. Prieš susilaikė atmesta. 130 už. Prieš susilaikė atmesta. 129 už prieš, susilaikė, atmesta. 17 už, prieš, susilaikė, tikrinamės dėl 17. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmesta. 100. Tiksliau, prie 19 pereiname. Kas už? Prieš susilaikė. Tikrinamės dėl 19. Patvirtinta. Šimtas trisdešimt penktasis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šimtas trisdešimt septintas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 140 už, prieš susilaikė, atmesta. Trečiasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 144 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt antras ir šimtas keturiasdešimt penktas, keturiasdešimt šeštas, septintas yra identiški. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkim. Baigime balsuoti. Na štai, teisingai spėjau, sako pirmininkė atmesta. 25 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. 25 keliam rankas dar kartą už prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 151 už prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 152 už, prieš, susilaikė, atmesta. 153 už, prieš, susilaikė, atmesta. 154 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 155 už, prieš, susilaikė, atmesta. 156 už, prieš, susilaikė, atmesta. 157 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 158 už, prieš, susilaikė, atmesta. 159 už, prieš, susilaikė, atmesta. 160 už, prieš, susilaikė, atmesta. 161, 162 už, prieš, susilaikė, atmesta. 163 už, prieš, susilaikė, atmesta. 160 už, prieš, susilaikė, atmesta. 165 už, prieš, susilaikė, atmesta. 166 už, kartu 167 už, prieš susilaikė atmesta. Vienas šimtas šešdešimt už prieš susilaikė atmesta. Šimtas dvidešimtas už prieš susilaikė atmesta. Vienas septyni vienas už prieš susilaikė atmesta. 172, 173, dėl abiejų kartų, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 174, už, prieš, susilaikė, atmesta. 175 ir kartu 181, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 180 už, prieš, susilaikė, atmesta. 183 už, prieš, susilaikė, atmesta. 183, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 30. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 184. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 185. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 186 už, prieš, susilaikė, atmesta. 187 už, prieš, susilaikė, atmesta. 188 kas už, prieš, susilaikė, Atmesta. Tikrinamės dėl 188. Patvirtinta. Vieno balsų persvara. Penktasis kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Vienas devini du kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 193 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 194 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 195 už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 196 už, prieš, susilaikė, atmesta. 197 už, prieš susilaikė atmesta. 33 ir 34 pakeitimai, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Trisdešimt penktas, trisdešimt šeštas, trisdešimt septintas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trisdešimt aštuntas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. balsavom dėl 38, bet atrodo, sakote, buvo kažkokios sumaišties. Bet balsavom, nusprendėm. Pranešėjas norėtų, kad dėl 38 balsuotume dar kartą. Kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. Trisdešimt devintas, kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. 40 už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 ir 25 kartukas už, prieš, susilaikė. Kaip balsuoja PP atstovai dėl 42-205? Dar kartą kas už, kas prieš, Dar kartelį dėl to bloko balsuokime, nes ne, negaliu matyti jūsų pakeltų rankų. 42-75 kartu, kas už? Patvirtinta. 206, kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 207 už, prieš, susilaikė, atmesta. 208 už, prieš, susilaikė, atmesta. 209 už, prieš, susilaikė, atmesta. Blokas dabar pakeitimų. 211 iki 215, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 210 už, prieš, susilaikė, atmesta. 43 už. Ir 212, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 216, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 217, 219, už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 ir 18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 226 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 226. Dar kartą balsuojam, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 227 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 228 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 235 už, prieš, susilaikė, atmesta. 51. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. Blokas dabar pakeitimų nuo 229 iki 233. Kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 234 už, prieš, susilaikė, atmesta. 236 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Truputėlį neaišku. Dėl pirmo dar kartą, kas už, prieš. Kas susilaikė? Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 52 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 54 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 55 už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 55. Baigėme balsuoti. Atmesta. 56 už. Prieš susilaikė Tikrinamės dėl 56. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 57 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 61. Kas už? Pri... Turim dėl to balsuoti, nes ne, nepritarėme antrajam kompromisui. Kas už 61, kas prieš susilaikė, atmesta. 62 už, prieš, susilaikė, atmesta. 60 už, prieš, susilaikė, atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 64 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 65 už, prieš, susilaikė, atmesta. 66 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 67 už, prieš susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas ir 70 identiški. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 68 už, prieš susilaikė, patvirtinta. Aštuntas už, prieš, susilaikė. Tek, tikrinamės dėl aštuntojo pakeitimo. Baigėme balsuoti. Atmesta. 75 už, prieš, susilaikė, atmesta. 76 už, prieš, susilaikė. Tikrinamės dėl 76. Baigėme balsuoti. Tikrai nebuvo aišku. Patvirtinta didelė balsų persvara. Bet man nebuvo aišku iš jūsų pakeltų rankų, koks galiausiai buvo rezultatas. Tad dabar keliaujam prie 77, kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 78 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 79 už prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 83 už, prieš, susilaikė, atmesta. 84 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 85 už, prieš, susilaikė, tikrinamės dėl 85. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 86 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 87 už. Prieš susilaikė. Atmesta. 88 už. Prieš susilaikė. Atmesta. 89 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 90 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 91 už. Prieš susilaikė. Atmesta. 92 už, prieš, susilaikė, atmesta. 93 už, prieš, susilaikė, atmesta. 94 už, prieš, susilaikė, atmesta. 95 už, prieš, susilaikė, Ne visai aišku. Dar kartelį. 95. Kas už? Kas prieš? Tikrinamės. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 96 už, prieš, susilaikė, atmesta. 103 už, prieš, susilaikė atmesta. Ir dabar galutinis balsavimas balsuosime elektroniniu būdu. Patvirtinta. Ačiū kolegoms. Keliaujam prie kito. We vote on monitoring the Na kągi, dabar balsuosime dėl ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos. Parengta nuomonė savo iniciatyva, pirmas kompromisinis už prieš patvirtinta, antras, ketvirtas pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, penktas už prieš susilaikė patvirtinta, šeštas už prieš susilaikė patvirtinta, septintas už prieš susilaikė patvirtinta, aštuntas už prieš, susilaikę, patvirtinta. Ne? Na, pasitikslinkime. Pradedame balsuoti dėl aštunto pakeitimo. Ar atsiimate jau pageidavimą? Patvirtinta, sako pirmininkė. Ne, nes e, pagal balsų pasiskirstimą matėsi taip. Devintas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, atmesta 11 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 12 už, prieš, pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 13 už, prieš susilaikę atmesta, 14 už prieš susilaikę atmesta, 15 už prieš susilaikę atmesta, 19 už prieš susilaikę patvirtinta, 17 už prieš susilaikę patvirtinta, antras kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta, šešio kompromisinis trys už prieš susilaikę patvirtinta. 24 už, prieš, susilaikę atmesta, 25 už, prieš, susilaikę patvirtinta, 28 už, prieš, susilaikę patvirtinta, 29 už, prieš, susilaikę atmesta, 30 už, prieš, susilaikę. Pasitikslinkime. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 31 už, prieš, susilaikę, patvirt, atmesta. 32 už, prieš, susilaikę, atmesta. 33 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikę, atmesta. 35 už, prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo teksto balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtinta. Sveikinu pranešėjam. Toliau. Dabar balsuosime dėl programos LIFE laikotarpio vidurio vertinimas. 13 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, 14 už prieš susilaikę atmesta, 15 Ne, dėl jo nereikia balsuoti, sako pirmininkė. Šešioliktas pakeitimas, dalimis balsuojam. Pirma dalis už, prieš, susilaikę, at, e, patvirtinta. Antra dalis už, prieš susilaikę atmesta. 17 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 18 už pirmą dalį prieš pirmą dalį susilaikę patvirtinta. Antra dalis už prieš pasitikslinkime dėl antrosios dalies. Balsuojame. Balsuoti baigime.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 susilaikė patvirtinta. 28 už prieš susilaikė patvirtinta. 30 už prieš susilaikė patvirtinta. 29 už prieš susilaikė atmesta. 31 už prieš susilaikė atmesta. 32 už prieš susilaikė atmesta. 33 už prieš susilaikė patvirtinta. 34 už prieš prieš susilaikę. Pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 35 už prieš susilaikę. Atmesta 36 už prieš susilaikę. Patvirtinta 37 už prieš susilaikė atmesta, 38 už, prieš susilaikė atmesta, 39 už, prieš susilaikė patvirtinta, 40 atkrenta, 41 už, prieš susilaikė atmesta, 42 už, prieš susilaikė atmesta, 43 už, prieš, susilaikė, atmesta 44 už, prieš, susilaikė, atmesta 45 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 46 dvi dalis už pirmą dalį, prieš, susilaikė, patvirtinta, antra dalis už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime, balsuojame. užbai atmesta. 47 už, prieš, susilaikę, atmesta. Ne, patvirtinta. 48 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 54 už, prieš, susilaikę. Pasitikslinkime dėl 54. -ojo. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 55 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 56 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 57 už, prieš susilaikė patvirtinta, 58 už, prieš susilaikė atmesta, 59, ne, nereikia, 60 už, prieš susilaikė Pasitikslinkime dėl 60-ojo. Ir balsuoti baigiame. 61 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 62 už, prieš, atmesta, 63 už, prieš, susilaikė patvirtinta, trečias kompromisinės už, prieš, susilaikė patvirtinta 68 už, prieš susilaikė patvirtinta 69 už, prieš susilaikė patvirtinta 70 už, prieš susilaikė patvirtinta 71 už, prieš patvirtinta. Pirmas už, prieš susilaikė atmesta, antras už, prieš susilaikė patvirtinta, trečias už, prieš susilaikę. Kas už trečiąjį pakeitimą? Prieš. Pasitikslinkime. Pradėkime balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Devintas už, prieš, susilaikę. Patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaikę. Patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaikę. Atmesta. Aštuntas. Dešimtas už, prieš, susilaikę. Atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikę. Atmesta. Dvyliktas už, prieš susilaikę atmesta. Galiausiai balsuojame už visą tekstą elektroniniu būdu. Prašau. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Taigi balsuoti baigiame. O dabar vyks pasikeitimas nuomonėmis su Europos audito rūmų atstovu dėl BŽUP žalinimo poveikio. Okay, uh, uh, dear colleagues, if you can take your seats, then we can continue our uh, work today. Kolegos, na ką, užimkite savo vietas, kad mes galėtume tęsti darbą, nes dabar pasikeisime nuomonėmis su Europos audito rūmų atstovais dėl specialiosios ataskaitos apie kaimo plėtros programavimą ir apie žalinimą. Mes tą vykdome pagal savo priežiūros funkcijos straipsnį. Tai vyksta kiekvienais metais. Dabar norėtume pakviesti audito rūmo narius prisijungti prie mūsų. Taip pat ir audito rūmų atstovai, kurie atsakingi už tas specialiasias ataskaitas. Uh, ataskaitas. Šiandien į mūsų posėdį atvyko ponas Samo Jerep, kuris yra atsakingas už BŽUP ir konkrečiai už žalinimo aspektą, ir taip pat ponas Janušas Vaičiachovskis, kuris kalbėjęs apie kaimo plėtros programavimą. Pirmiausia, žodis ponui Samo Jerep. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus komiteto nariai. Labai esu dėkingas Jums, kad suteikėte galimybę pristatyti specialiosios ataskaitos apie žalinimą pagrindinius momentus. Žalinimas atsirado 2013 metais, kai buvo reformuota bendroji žemės ūkio politika ir e, žalinimas tapo tiesioginėmis išmokomis. Mechanizmas buvo skirtas tam, kad galima būtų atlyginti ūkininkams už jų um, teikiamas viešo intereso prekes ir padėti jiems prisidėti prie um, aplinkos gerinimo. ES kasmet išleidžiama 12 milijardų eurų žalinimui ir tai sudaro apie 30 procentų BŽUP biudžeto. Pagrindinė audito išvada, kad šiuo metu žalinimas, tai yra ekologinis veiksnys, yra įgyvendinamas bet nepakankamai. Ir reikalavimai praktiškai yra pakankamai griežti ir daugiau sėtini su ūkininkavimo metodais. Dėl a, dėl išimčių, kurios a, yra suteiktos o jų yra pakankamai daug. Dauguma ūkininkų, bent jau 65 procentai, gauna mokėjimus praktiškai nevykdydami jokių žalinimo prievolių. Todėl e, faktiškai keičiamas yra ūkininkavimo būdas ir metodas ir tai paveikia apie 5 procentus visų ūkininkų. Norėčiau trumpai pakomentuoti kai kuriuos skaičius, kuriais um, naudojasi komisija. Pavyzdžiui, 73 procentai žemės ūkio paskirties žemės žemiai yra taikomi e, žalinimo reikalavimai. Net ir tada, kai ūkininkai užseima e, e, įvairinimo praktiką, vis tiek žalinimas yra taikomas pakankamai dideliam žemės kiekiui ir visas skaičius pagal šį rodiklį yra skaičiuojamas net ir tada, jeigu nepasikeičia ūkininkavimo jokia E, praktika, nes pasirinkimas daromas dar prieš, buvo padarytas dar prieš žalinimo įvedimą. Taigi, e, netgi jeigu pasikeis reikalavimai, pavyzdžiui, ekologinės paskirties teritorijos apims 3, 5, 7 procentus ar daugiau, vis tiek mes naudosimės šituo rodikliu, vertindami žalinimo rezultatus. Mes nustatėme, kad komisija nenustatė konkrečių tikslų ar kitaip nenurodė, kaip e, reikėtų, e, kokiu reikėtų siekti žalinimo rezultatų, kad būtų gauta nauda aplinkai ir klimato kaitai aplinkos ir klimato kaito, e, poveikis aplinkai ir klimato kaitai gali būti siejama per, tokius, e, per tokias rytis. Tai yra ES tematinė strategija užtikrinti geresniam dirbožėme kokybę ir apsaugą 20-ųjų metų klimato ir energijos, energetikos dokumentų paketas bei biologinės įvairovės strategija. Tačiau diskusijos apie žalinimą neturėtų e, koncentruotis tik tai tam tikrais e, klausimais. Neturėtumėm mes kalbėti, ar tai yra tik tai atitinkamas elgesys nežalojantis gamtos. Ir pažiūrėkite, dabartiniu metu a, e, paukščių apgyvendintos ūkininkavimui skirtos teritorijos sumažėjo 31 procentų laikotarpį nuo 90 iki 2014 metų. Bet a, e, mes neturime tiek daug patikimų duomenų, o jų reikia pinigai, kurie skiriami žalinimo išmokoms, ne, tikrai nesu, nedėra su vykdoma aplinkosaugos politika. Ir žalinimo išmokos yra išmokamos e, maždaug 60, 80 eurų vienam hektarui. Bet um, taip pat mūsų tyrimas atskleidė, kad um, mokėjimai šitie daro labai skirtingą poveikį ir skalė mokėjimų labai įvairi nuo 10 eurų 40 procentų ūkininkų iki 100 eurų 2 procentams ūkininkų. Be to, egzistuoja tam tikrie pribojimai už tai, kad um, kul, grūdinių kultūrų rotacija ir įvairinimas negali užtikrinti um, tinkamo poveikio. Be to, uh, aplinkosaugiškai jautrios um, daugiametės pievos nėra uh, tikrasis um, CO2 absorbentas ir um, gali būti, kad tokiuose vietovėse yra daugiau CO2. Uh, Bet to žalinimas e, tik tai dar e, labiau e, apsunkina visą BŽUP sudėtingą sistemą, bet neduoda tokių rezultatų, kokių buvo siekiama. Ir galų gale rezultatai rodo, kad žalinimo ir kitų aplinkosauginių sauginių apl kitos aplinkosauginės priemonės paprasčiausiai dubliuoja vienos kitą. Valstybės narės nepasinaudojo galimybę lankščiai gyvendinti žalinimo e, priemonės, ypač tai pasakyta apie EFA tipus, tai yra e, ir ESPG žemės teritorijų tipus. Paprasčiausiai valstybės narės tengiasi gyvendinti žalinimo priemonės e, taip ir tokias, kurios neapsunkina biurokratinių požiūrių jų ūkininkų. Remiantis savo tyrimų ir apskritais rezultatais mes manome, kad komisija turėtų peržiūrėti pačią BŽUP um, logiką, kurią vadovaujamas įstengiantis užtikrinti uh, geresnę aplinką ir prisidėti prie klimato tikslų pasiekimo. Ir reikalinga uh, reaguoti tam, reikalinga vadovautis tam tikrais principais. Pavyzdžiui, specialias vietos aplinkosauginės ir su klimatu susijusias problemas galima spręsti stiprinant kitas programas arba atlyginant ūkininkams per kitas sistemas. Valstybės tarės turėtų pademonstruoti dar prieš įgyvendindamos kad jų pasirinkti variantai duos naudos ir sutampa su politikos um, tikslais. Ir galėčiau pasakyti, kad um, e, analizuojant, kaip taikoma omnibus um, teisės aktas, mes pastebėjome, kad tikrai bus pasiekta tam tikros pažangos, bet nebūtinai per kitą e, daugiametę finansinę programą reikalinga e, galvoti, kaip užtikrinti geresnį žalinimo priemonių įgyvendinimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Suteiksime žodį ponu Vačiachovskį, kad jis taip pat pristatytų savo pasisakymą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, pirmiausia, dėkoju už kvietimą atvykti į posėdį ir už suteiktą galimybę pristatyti tą specialų pranešimą, kuris vadinasi uh, žalinimas sudėting... E, kaimo plėtros programavimas, mažinti sudėtingų ir daug dėmesio skirti rezultatams. Tai štai, mums reikia daugiau sinergijos. E, mums reikia, kad būtų pasitelktos ir kitos es politikos, ypač aplinkosaugos dėgiantas žalinimo priemonės. Ir visa tai yra svarbu mūsų kaimo plėtros programavimui. Aš norėčiau pirmai, trumpai priminti, kas yra kaimo plėtros programavimas. E, mes teikiame išlaidas, duomenys apie išlaidas ir tai siekia 1000 milijardų eurų septyneriems metams pagal finansinę perspektyvą. Tai yra ta schema, kur rodome bendrosios žemės ūkio politikos dalį, kiek tai sudaro. 75 milijonus, milijardus eurų per metus išleidžiame. Tiesioginiams mokėjimams išleidžiama dalis 14 milijardų e, žemės ūkio programavimui ir 4 milijardus rinkos priemonėms. Štai kitoje skaidrėje matote, kokie kokios valstybės narės yra pagrindinės pagalbos gavėjos. Visos valstybės gauna paramą iš kaimo plėtros fondo, Italija, Vokietija ir Lenkija yra e, tos šalis, kur tos pagalbos nukreipta daugiausia šiame žemėlapyje. Matote valstybės narės ir kaimo plėtros programas galite matyti, kokiuose šalise atlikome auditą, nes kaimo plėtros programos yra kai kuriuose valstybėse narėse e, organizuojama vienur valstybės lygmenių, kitų regionų lygmenių. Mes 12 auditavome. E, atlikome LDP 118 patikrų, e, kokie buvo svarbiausi audito klausimai. Jie buvo trys pirmiausia. Buvo susitelkta prie, tai, prie to, kokiu rezultatu pasiekta pagal kitus teisės aktus, ar e, ši e, programa turi rezultatų ir taip e, komisija valdė šias programas. E, taigi, kaimo plėtros programos kartais buvo pernelyg e, bendro pobūdžio, kartais procesai pernelyg ilgi ir sudėtingi, kartais e, buvo nepakankamai susitelkiama į rezultatą. Ką reiškia pernelyg bendro pobūdžio kaimo plėtros e, programos? Paėmėme konkrečius pavyzdžius - Rumunijos, Lenkijos ir Airijos E, čia galite matyti tuos pavyzdžius, kai buvo išreikšti tokie poreikiai, kurie nebuvo gerai suformuluoti, jie buvo pernelyg aptakiai apibriešti. Kita išvada būtų tokia. Procedūra pernelyg ilga, pernelyg sudėtinga, daug dokumentų. Ir štai čia galite matyti vaizdą to, kokio dydžio turėjo būti atskiri dokumentai. Ankstesnėje finansinėje perspektyvoje 7-13 metų. Vidutiniškai, vidutinis e, dydis tų dokumentų siekia 459 e, vaizdus maždaug. O dabar 781 e, paveikslas toks turi būti pateikiamas. Vidutiniškai. puslapiai pasitaiso kalbėtus. Kalbame ne apie paveikslus, ne apie vaizdus, apie puslapius. 781 puslapis visiškai dabar. Kai kur jis gali siekti per tūkstantį. Mūsų išvada yra tokia, kad Europos komisija iš valstybių narių reikalauja per daug. Iš regionų, kurios, kurie rengia tas programas, irgi prašo per daug. Yra pateikiama daug labai įdomių duomenų žvelgiant iš akademinio požiūrio taško. Tai yra dalykai naudingi akademiniai diskusijai, bet ūkininkams e, tai yra pernelyg sudėtinga ir jie neturėtų tų duomenų teikti. Ūkininkams daug kas lieka neaišku. Tai ir mūsų rekomendacija būtų tokia, kad ši praktika keistusi, kad nebūtų prašoma žmonių tiek daug. Kita išvada būtų tokia, kad programavimo procesas buvo pernelyg ilgas. Vidutinis laikas siekia praktiškai metus, daugiau negu 11 mėnesių. Taigi 11,3 mėnesių vidutinis programavimo laikotarpis. Nuo uh, paraiškos padavimo iki stebėjimo ir galutinio patvirtinimo komisijoje. Tiek užėmė tas laikas. To pasiekme yra ta, kurią galite matyti štai čia, kitoje skaidrėje. Vėlavo kaimo plėtros programų įgyvendinimas 2007-2013 metais. Procedūra prasidėjo 2004 metais, buvo tik tas pirmas komisijos pasiūlymas 2004 metų vidury ir viskas buvo užbaigta prieš finansinės perspektyvos pabaigą, 2006 pabaigoje. Kitų programavimo laikotarpių viskas vyko vėliau. Pirmasis komisijos siūlymas buvo pateiktas spalio mėnesį 2011 metais, o įgyvendinimo reglamentas buvo užbaigtas 14 metų Liepą. Kitame, kitoje skaidrė matome to pasiekme 7-13 metų finansinės perspektyvos laikotarpiu. 2010 metais, praėjus keturiems metams, nuo tų kaimo plėtros programų įgyvendinimo. Įsisavinimas tų lėšų siekė 29 procentus. Nu 2014-2020 metais 17 metų pabaigoje, praėjus keturiems metams taip pat nuo tų programų įgyvendinimo iki laiko tarpio pabaigos. Įsisavinimas siekia tik 21 procentą. Kitame vaizde jūs galite pamatyti 2007-2013 metų lėšų įsisavinimo lygį. Aš anksčiau sakiau, kad vidutinis įsisavinimas siekia 29 procentus. Mes e, turime tokių valstybių, kurios daugiau negu 50 procentų lėšų įsisavinimo, Luksemburgas ir Airija, jos buvo valstybės lyderės šioje srityje. Nėra dabar tokių valstybių narių, kurios, daugiau, kurios mažiau negu 15 procentų būtų įsisavinusios e, programos lėšų, o dabartiniu laikotarpiu turime šiek tiek prastesnę situaciją. Vidutinis įsavinimų lygis siekia 21 procentą. Lyderė yra Suomija, įsisavinusi 43 procentus, Airija 40 38 procentus. Daugiau negu 50 procentų lėšų niekas nėra įsisavinęs. Turime šešias valstybės narės, kur įsisavinimas siekia mažiau negu 15 procentų. Tai štai, ta situacija turėtų mus šiek tiek neraminti. Audito išvada yra tokia, kad atskirų kaimo plėtros programų plėtojimas yra sunkiai įvertinamas, ypač kai kalbama apie teminius tikslus e, susijusius su aplinkosaugos dimencija ar su kaimo plėtra. Kalbama apie CO2 mažesnius išmetalus, apie prisitaikymą prie klimato kaitos kaitos rizikos prevenciją ir valdymą, taip pat aplinkos apkau, apsaugą ir e, efektyvų resursų naudojimą. Mes Europos komisijai rekomenduotume pagerinti e, strateginių dokumentų ir kaimų plėtros programų derinimą. Būtų galima pasiekti tuo būtų geresnių rezultatų matavimo, būtų galima konkrečiau išmatuoti, ko buvo pasiekta. Taip pat reikėtų mažinti, ir papras, mažinti reikalavimų skaičių ir juos paprastinti. Taip pat rekomenduotume, kad Europos komisija parengtų teisėkūros siūlymus kaimo plėtros politikai po 2020 metų kad tie siūlymai pasirodytų laiku, kad būtų galima juos laiku patvirtinti ir tvarkingai įgyveninti priimtus sprendimus nuo kito programavimo laikotarpio. Pone pirmininkė, norėčiau trumpai išdėstyti keletą bendrų pastabų susijusius su žemės ūkiu. Tos problemos tikrai labai svarbios. Jūsų atsakomybės sritis sričiai, nes jūs esate aplinkosaugos komitetas. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, e, kad kolega Jereb savo pranešime paminėjo svarbų dalyką. Ten daug duomenų apie tai, kaip paskutinį dešimtmetį žemės plotai skirti bendram žemės ūkiai buvo sumažinti nuo 100 64 milijonų hektarų iki 146 milijonų hektarų. Praradome 19 milijonų hektarų žemės per paskutinį dešimtmetį. Ūkių skaičius e, taip pat sumažėjo per septynis metus trimis milijonais, per dešimt pastarųjų metų. Praradome tūkstantį prarado per dieną po tūkstantį ūkių. Tai štai, kaip traukėsi tas e, ūkių skaičius. Labai didžiulė problema buvo ūkininkų senėjimo problema. Šiame grafike galime matyti, kad ta karta, kurie vadinami jauni žmonės, kurie yra jaunesni negu 40 metų. Tarp 40 ir 45 metų visuomenėje sudaro 40 procentų. Žemės ūkija jų tik 20 procentų tokių žmonių. Tai reiškia, kad daugiau negu 45 metų amžiaus yra daugiau negu 80 procentų ūkininkų. Tai yra tikrai didžiulė problema bendrai žemės ūkio politiko, politikai ir jos ateičiai. Tai štai, čia yra informacija apie uh, amžiaus struktūrą atskiruose valstybėse narėse, kur kalbama apie ūkininkus. E, čia turime 2017 metų duomenis. Ir dar šiek tiek informacijos, kuri gali būti svarbi jūsų komitetui. Mes tuos duomenys teiksime naujame savo dokumente. Tai yra Žemės ūkio teikiame šį dokumente, kurį pristatėme praeitą savaitę biudžeto kontrolės komitete, pranešęs buvo ponas Figureido. Mes um, esam sakę, kad Europos žemės ūkio sektorius laikosi gerai nes ES eksportuoja daug žemės ūkio produkcijos. Tiesa, tas yra tiesa. Europos sąjunga yra grinoji eksportuotoja. Mes žemės ūkio produktų eksportuojame daugiau negu įsivežame. Tačiau, jeigu pasižiūrėtume šio grafiko žalę dalį, čia yra kalbama apie tuos produktus, kurie yra neperdirbti. Tai yra neperdirbtas maistas. Ir čia mes e, daug tų produktų importuojame. Tai nėra labai didelė sėkmės istorija, tai yra greičiau jau problema. Nes e, žemės ūkio gamyba ES yra E, paremta ne mūsų pačių užauginta produkcija. Tai reikėtų atkreipti dėmesį. E, formuojant būsimąją bendrą žemės ūkio politiką. Na ir apibendrinimui dar žodis. Problema, apie kurią mes kalbame savo pranešimuose ir ypač tame briefing paper vadinamajame, mums reikia ilgalaikės bendrosios žemės ūkio politikos vizijos ateičiai. Jį turėtų apimti ne septynių metų laikotarpį, tai yra pernelyg mažai, kad būtų galima planuoti tinkamą žemės ūkio politiką. Mums reikalinga vizija, kiek mums reikia ūkių, kiek mums reikia ūkininkų, kiek žemės reikia, kokio tipo žemės ūkį vystyti, ar tai turėtų būti smulkų žemės ūkiai ar pramoniniai Tai štai, visą tai yra labai svarbu tam, kad galėtume parengti ilgalaikę viziją bendrausios žemės ūkio politikos ateičiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ačiū labai už uh, pateiktą informaciją, už ataskaitų pristatymą. O dabar uh, žvelgiu į kolegas, kas nori pasisakyti. Matau, kad yra keletas kolegų kurie pageidauja, toj sudarysim sąrašą. Pone Jūs, prašom. Dėkoju pirmininkė, taip pat ačiū abiems pasisakiusiems. Audito rūmai e, atliko analizę, daug aiškų skaičių, kaip ir visada. 71 e, procentas žemės ūkio darbuotojų nesirūpina ekologizacija. Ir 75 procentai šiaip tai žemės yra tos priemonės padengiami. E, ekologizacija, kaip sako įvairios institucijos, e, labai didelį vaidmenį lieka intensifikavimą žemės ūkio. Žal... Aišku, visą laiką žemės e, ūkio darbuotojai nori gaminti daugiau ir dėl to reikia intensifikuoti žemės ūkį, o kai jis intensifikuojamas, tai jau einama prieš patį žemės ūkį. Taip pat e, kritikuojame pranešimą dėl to, kad e, ne, neigiamai išnekama apie žalinimą. Niekada nebuvo šnekama apie tai, kad tai yra um, parama um, pajamoms. Žemės ūkio darbuotojai turi atlikti visą eilę užduočių bet taip pat reikia atsižvelgti ir į konkurentus. Mes gauname paramą, ta parama reikalinga. Ir mums atrodo, kad reikalinga teikti tokią pačią paramą, kaip ir teikiama už ES ribų. žalinimas yra papildomos pastangos. Paimkime koselygiškumą, e, konkurencingumą, lyginant su trečiosiomis valstybėmis, o kai dėl BŽUP reformos, tai reikia, kad mes savo žemės ūkį pritaikytumėm prie klimato kaitos prie trečiųjų šalių konkurencijos, nes antraip mes tikrai neišeisime iš to užburto rato. Šios priemonės tikslas yra padėti žem e, ūkininkams, skaičiai yra geri, tačiau reikėtų pasižiūrėti ir į bendrą kontekstą. Ačiū. Yes, uh, thank you, Madam Chair, and I Ačiū toliau, ponas Purodė. Na, norėčiau pirmiausiai padėkoti audito rūmų atstovams kad parengė ir pristatė šias dvi specialiasias atastogas, bet to viena e, dar buvo specialio ataskaita paskelbta praėjusią savaitę dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Ir tikrai toje ataskaitoje labai nepalankus bendrosios žemės ūkio politikos sistemos įvertinimas, ypač jeigu tą sistemą lyginsime su tikslais, kurių siekiame. Ir aš manau, kad tos specialiosios ataskaitos buvo paskelbtos laiku, nes praėjusį kartą, kai mes bandėme reformuoti bendrąją žemės ūkio politiką, tai uh, specialiosios uh, auditorumo ataskaitos <clears throat> buvo paskelbtos jau po atliktos reformos. Man asmeniškai aišku, taip yra ekologiškos priemonės, tai tos vadinamo žalinimo priemonės yra susijęti tarpusavyje pinigai ir išmokėjimai, bet panašu, kad visiškai nėra iš, išlaidos siejamos su tikslų pasiekimo rezultatais, apie ką kalba audito rūmai. Aš perskaičiau komisijos komentarus perskaičiau, ką komisija galvoja apie šias dvi ataskaitas, praktiškai jokių komentarų kaip ir nėra, nes komisija ketina pateikti savo naująjį pasiūlymą dėl naujosios bendrosios žemės ūkio politikos. Bet tai vis, visą tai priima, primena man ankstesnį variantą, kai komisija net neįsiklausė į audito rūmų a, pasiūlymus. Mano supratimu, viskas yra gana, schema turi būti gana paprasta. Jūs siekite tikslų, surandate tų tikslų pasiekimo finansavimo šaltinius, e, įvertinate rezultatą ir keičiate politiką, jeigu tai reikalinga. Bet kažkaip Europoje viskas tas neveikia. Mes išleidžiame milijardus žalinimo priemonėms, o rezultatą e, nėra. Todėl labai norėčiau paraginti audito rūmus dar drąsiau vertinti. Ir vertinti taip, kad būtų jų žinia gerai suprasta, ne tik tai čia, Briuselėje, bet taip pat ir valstybių narių, taip pat ir kolegų, kurie dirba uh, kurie dirba Europos parlamente. Nes labai dažnai aš matau ką. Kolegoms rūmi, rūpi statistiniai duomenys mažiau, rūpi labiau, kaip išlaikyti dabartinę padėtį, nieko nekeisti. Bet aš manau, kad tai neteisinga ir faktiškai labai gerai, kad audito rūmas uh, rūmai paskelbė specialiasias ataskaitas prieš komisiją imantis BŽUP reformos vėl. Ačiū. Ačiū. Toliau ponia Šarperek. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau kai ką kitą pasakyti. Kai dėl politikos numatymo, tai reikia, kad ta politika būtų įgyvendinama. Norėčiau visiems pasisakiusiems padėkoti už tai, kad jie sakė, kad nelabai kas su mm, auditorumų funkcionavimu. Aš esu iš Niderlandų ir matau, kad yra nemažai ūkininkų, kurie turi investuoti į orą, vandenį ir panašiai, tačiau uh, kiekvieną kartą atsiranda kažkas naujo, kažkokia nauja politika atsiranda, neaišku kaip ją įgyvendinti, o e, ūkininkas yra verslininkas. Procedūros labai sudėtingos, turi įvairias kampanijas, e, turi mm, įvairius dalykus suvaldyti ūkininkai, o skaičiai dažnai prasilenkia su praktikoje rengiamais E, regimais dalykais. Dėl, žem, e, dėl e, dirbožėmio ir panašiai. Norėčiau užduoti klausimą komisijai, ar čia nereikėtų numatyti kažkokio projekto, kad kartu su ūkininkais galima būtų pasvarstyti, ką reikia daryti, nes kartais ūkininkai nori išlaikyti savo ūkius ir jų neperduoti didelėms įmonėms. Tačiau tam reikalingos investicijos. Europoje nyksta smulkus ūkininkai, jų veiklą perima didelės įmonės, todėl reikia pasižiūrėti, kaip tų tikslų siekti. Nes įgyvendinamumas kol kas yra neegzistuojantis dalykas. Ponas Des. Pirmininkė, ačiū visiems kolegoms. Šiandieną turime objektyvesnės informacijos. Čia jau esu 14 metų ir niekada nebuvau skaitęs tokio neigiamo pranešimo apie E, auditorumų. Niekada, e, auditorumų nie, rūmai niekada nebuvo pateikę tokio neigiamo dokumento. E, daugelis šalių 2016 metais pradėjo įgyvendinti tik tais įvairias priemonės, todėl negalima 2017 metais įvertinti pažangos Man atrodo, kad tai yra didžiulė klaida. Du kartus perskaičiau tą pranešimą. Audito rūmai kritikuoja e, daugelio mm, ūkininkų požiūrį, per daug biurokratijos Kai kuriais atvejais ūkininkai jau buvo atitikę tikslus, e, buvo atlikti tam tikri žalinimo darbai, o audito rūmai negali sakyti, kad viskas yra juoda, nes dažnai susidurime tik su biurokratiniais dalykais. Laikini pasėliai taip pat prisideda prie kovos su erozija. 42 hektarai, 8 hektarai, kur yra užsodinama laikina kažkokia kultūra dėl to, kad e, kitiems augalams pasodinti nepakako drėgmės. Yra dar ir kitų punktų, kur e, audito rūmai sako, kad e, Mm, parlamentas priėmė, prieš, e, nu, priėmė priešingas nuostatas negu siūlė taryba. Taip, bet ne teismui čia spręsti, mums mes turime spręsti ir mes nubalsavome 151 balso persvarą, visiškai nesvarbu, ką sako komisija, o teismas turi gerbti e, demokratišką mūsų e, institucijos parlamento sprendimą. Kai kurios šalis narės nenumatė e, tam tikrų kultūrų sodinimo, kurios yra e, rečiau sodinamos. Pavyzdžiui, Vokietijoje kai kurių žemių negalima apdirbti traktoriais. Visa tai, į visą tai neatsižvelgiama. Taip pat neatsižvelgiama į kai kurių šalių dedamos pastangas žalinimui. Kai kuriuose šalyse 600 eurų pagal pirmą ramstį gauna dar e, žemdirbiai, kai, kuriuose, kai kuriuose kitose 60, e, 70 eurų, 38, tai kodėl tai nėra kritikuojama? Kai kurie, kai kurie žemdirbiai E, kai kuriais atvejais gauna 18 eurų, kitigi už tą patį darbą 180. Taigi pranešimą reikia peržiūrėti, nes man atrodo, kad vienintelis dalykas, kurį galima padaryti su šiuo pranešimu, tai išmesti į šiukšlių dėžę. Kolega Hauslink, prašau. Dėkoju. Ačiū už abu dokumentus. Jūs teisingai nurodėte tuos e, klausimus, kurie turbūt kritikuotini. Žalinimas pirmiausia. Aš kalbėjau Žemės ūkio komitete apie tai ir kolega Des pasisakė pakankamai kritiškai. Aš manau, kad reikia suprasti, jog visur yra išimčių. Galima sakyti, kad štai e, tam tikras plotas bus skirtas žalinimui. Puiku, jeigu viską tai būtų ir įmanoma padaryti, tačiau yra visai išimčių, išimtėlių, kurios turi būti pritaikomos. Galbūt ES numato pernelyg daug labai komplikuotų dalykų. Reikia apsaugoti kai kurias gamtos zonas, tai yra svarbu. Galime kalbėti apie tam tikrą procentą nuo viso ploto, kur negalima naudoti pesticidų ir panašiai. Tvarkoj, tvarkoj. Šiaip ar taip, Europos komisija numato tam tikras nuostatas, tačiau čia mes kalbame apie problemą, kuri liečia ne tik Europos parlamentą. Europos parlamentas supranta, kas yra žalinimas. Ža, valstybės narės taip pat tą žalinimą supranta. Tačiau po truputėlį tas siūlymas buvo iškreiptas. Tad dabar reikia atkreipti dėmesį į audito rūmų išdėstytas pastabas. Kad ir kaip bebūtų gaila, daug kas buvo prarasta, kalbant apie bioįvairovę, pavyzdžiui. Ir toliau tai tebe vyksta, nes naudojama vis dar labai daug cheminių įvairių produktų, trašų, esame sulaukę komisaro Hogan pasiūlymų. ar reikėtų laikytis to, ko siūlo komisaras, ar ne. Štai koks kyla klausimas. Galbūt reikėtų pakeisti mūsų poziciją. Ir mes turėtume spręsti dėl to, ką reikia finansuoti iš turimų pinigų. Ne valstybės narės čia turėtų priimti sprendimą. Aš manau, kad auditorumai yra teisūs dėl kai kurių dalykų. Yra sakoma, kad na štai tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, kurie turi tarnauti viešam labui. Tačiau kaip pamatuoti tų lėšų panaudojimo efektyvumą? Auditorumai mums sako, bet biurokratiškai žiūrint, tai būtų tikras prakaviras, niekas nieko nebedrįsta prašyti dėl to, kad administracinė našta tampa didžiulė. Tačiau reikia atsižvelgti į tą specifinį elementą, nes e, situacija tampa vis labiau sudėtinga ir sakyčiau, katastrofiška. Antrasis ramstis dabar. Jis be abejo mums yra svarbus dalykas, tačiau ir čia per daug biurokratijos. Kokie yra tie konkretūs siūlymai, kuriuos reikėtų atsižvelgti? Be abejo, reikėtų konkretesnių tikslų, konkretesnių programų. Ar reikėtų juridinių garantijų tiems, kurie teikia pareiškas, ar reikėtų numatyti garantijas nacionalinėms administracijoms. Nežinau, nežinau, sako kalbėtojas. Tiesiog reikėtų labai daugą debiurokratizuoti. Sakoma, praradom 18 milijonų hektarų plotą žemės ūkio naudmenų. Tai čia yra didžiulis praradimas. Nesuprantu, kas turėjo įvykti, kad šitaip nutiktų. Ūkininkai dabar, sakoma, sensta labai sparčiai. Mes giminėjome, kad e, padėsime jauniems ūkininkams, kad jie įsikurtų, dirbtų, tačiau kol žemės ūkio veikla jums neleis uždirbti tiek, kiek dirbant kitoje srityje, nieko nebus, žmonės nesirink šitos srities. Dėl to jie palieka kaimą ir renkasi kitą profesiją. Paprastai nebepakanka tik dirbti žemę ir iš to gyventi, reikia turėti kitų pajamų norint išgyventi, tai yra svarbiausia problema. Ūkininkai yra vis labiau priklausomi nuo subsidijų, nuo gaunamos pagalbos e, iš bendrosios žemės ūkio politikos. Štai kad ir pieno pavyzdys. Šimto procentų priklausomybę galėtume paminėti, kalbant apie pieno gamintojus. Taigi situacija nesveika, ūkininkai turėtų turėti galimybę pragyventi iš savo veiklos. Ačiū. Dziękuję bardzo. E, ja myślę, że zawsze. Labai ačiū, sako ponas Gšip. Manau, kad e, atliekant bet kokį vertinimą atsiranda daug įvairių aspektų yra naudojamasi kriterijais, kuriems galima pritarti arba juos atmesti. Bet aš manau, komisijai turi būti aišku viena. Žemės ūkis tai maisto gamybos sektorius, kuris be kita ko atlieka ir kitas funkcijas. Žemės ūkis turi būti atsakingas už bendrą išteklių naudojimą tai reiškia ir už aplinką. Todėl šalinimo priemonės tam ir skirtos, kad mes galėtume apsaugoti bendrai naudojamą aplinką. Kita vertus, mes mat, iš, mato, stebime ir nelabai geras tendencijas. Yra tokių, pavyzdžiui, rodiklių, kurie rodo, kad sumažėjo paukščių buveinės. Manau, apie tai kalbama specialiojo ataskaitoje. Tačiau norėčiau, kad nepamirštume žemės ūkio a, funkcijų daugybiškumo aspekto, nes žemės ūkis kūrė viešasias gerybės ir jos turi turėti tinkamą kainą. Taigi, jeigu mes norime, kad žemės ūkis gyvuotų toliau, mes turime jį remti finansiškai. Aišku, nebus lengva, ir nebus suinteresuotas pusės paprastai tikinti. Bet kita vertus, viskas, visa parama remiasi kainų pagrindų. Dažnai tą modelį kritikuojame ir sakome, kad viskas turėtų remtis pajamų pagrindų. Taigi, vienai par kitaip, mes mokame ūkininkams už tai, kad jie gamina tam tikras viešasias gerybės. Prisiminkime 96 metų deklaraciją, 16 metų deklaraciją, kur kalbama jau apie visą tą funkcijų įvairovę, kurias turėtų um, atlikti žemės ūkio sektorius. Tai yra ir aplinkos apsauga, um, kultūrinio paveldo įsaugojimas, uh, ir kalbame ne tik tai šiuo atveju apie materialinį paveldą, bet ir apie a, dvasinį paveldą. Mūsų komiteto vertinimu visi šie aspektai tikrai yra aktualūs ir svarbus ir juos reikia kreipti dėmesį. O kai ir kai kalbame apie atliekamas funkcijas ir apie tai, kad turi būti mokama teikiama tinkama kaina mes tikrai nemokame tos kainos, kurią turėtume mokėti. Tai rodo ir moksliniai tyrimai, ir uh, mūsų, pavyzdžiui, indėlis į žemės ūkio sektorių finansų požiūrių tikrai nėra toks jau didelis. Taip, mes sugebame kompensuoti uh, tam tikrą dalį ūkininkų patiriamų išlaidų, bet to nepakanka, kad apsaugotume, pavyzdžiui, aplinką. Uh, Ir nereikia pamiršti, kad tik Europos Sąjungoje žemės ūkio sektoriui mokama už tai, kad teik, jis teikia tam tikras paslaugas. Pavyzdžiui, Brazilijoje egzistuoja taip pat žemės ūkio remimo schema. Jeigu mes norime, kad žemės ūkis gyvuotų toliau, mes turime tą parmą ir toliau užtikrinti. Bet reikėtų suderinti du dalykus. Viena, kaip užtikrinti deramą ūkininkų pajamų lygį ir kita vertus, kaip užtikrinti, kad ūkininkai ir toliau tieks visuomeniai reikalingas gerybės. Ačiū. Na, visi pasisakė, kurie norėjo pasisakyti. Tai dabar galiu suteikti žodį mūsų pranešėjams. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Žereb. Pirmiausia, noriu padėkoti už klausimus. Pradėsiu su pono Braudė, nuo pono Braudė klausimo. Jūs sakėte, kad nematyti sąryšio tarp išleistų pinigų ir tikslų. Iš dalies jūs teisus, tačiau mes pamatėme visai kitą dalyką analizės metu tiesiog nėra tikslų. O jeigu tikslų nėra, tai kaip jūs galite parengti rodiklius, parengti vertinimo sistemą, parengti priemonės ir skirti finansavimą? Nėra tikslų. Mes neįsivaizduojame, kokiu procentu BŽUP turėtų prisidėti prie biologinės įvairovės, pavyzdžiui, išsaugojimo, prie CO2 e, išmetimų kiekio mažinimo ir taip toliau. Nes Kiekviena politika turi turėti tikslą, o jeigu politika neturi tikslo, tai kaip galima uh, atrinkti priemonas ir priimti sprendimus dėl tų priemonių finansavimo. Ir mes su komisija vykstant auditui daug aiškinomės, ką reiškia, kad BŽP turi prisidėti prie klimato kaitos padarinių švelnimo. Ką tai reiškia? Ar mes kalbame apie tai, kad reikia parengti tik rodiklius, bet tik Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad turi švelnėti klimato kaitą ar kaip? Dabar norėčiau grįžti prie kito klausimo, kurį uždavė ponė Jūso. Visa, ką jūs sakėte, tiesa. Kita vertus, Viskasgi daroma kaip, iškeliami tikslai, tada surandamos uh, priemonės, kaip įvertinti ar pasiekti tie tikslai. Ir mes savo specialiojoje ataskaitoje sakėme, kad ūkininkai jau dabar gauna dvigubai daugiau E, ūkininkai ir dabar dvigubai geriau prisideda prie um, e, aplinkos apsaugos, nei uh, įgyvendindami uh, žalinimo priemonės. Kitaip sakant, reikia aiškiai sužinoti, koks tų žalinimo priemonių tikslas. Kitas dalykas, jeigu pasiekėme rezultato, ar pasiekėme dėl to, kad taikoma žalinimo priemonės, ar dėl to, kad ūkininkai savanoriškai imasi e, kažkokių iniciatyvų ir e, tokiu būdu e, padeda pasiekti bendrų tikslų. Be to, ponas Des labai daug klausimų uždavė ir aš norėčiau pasinaudoti šią progą padėkoti Jums už visus tos klausimus, nes aš manau, kad galėsiu Jums atsakinti ir aš manau, kad mūsų paaiškinimai padės geriau suprasti tai, ką mes norime pasakyti savo ataskaitą. Mes nekritikuojame to, ką daro ūkininkai, mes kritikuojame pačią žalinimo sistemą. Taigi pabandysiu trumpai atsakyti į keletą jūsų klausimų, o paskiau į kitus klausimus atsakysiu raštu. Na, dėl EFAS. Tai yra ekologinio, ekologinių teritorijų. Net kai žalinimas prasidėjo. Pavyzdžiui, Lenkijos atveju ūkininkai jau tada buvo pasiekę 35 procentų um, didesnio rodiklio, negu kad reikalauja žalinimas. Jeigu mes kalbame apie 2016 metus, tai mes negalime galų gale sakyti, kad uh, politikos dėka pasiekti tokie ir tokie tikslai. Tiesiog negalim to pasakyti nes kalbame, mes kalbame, kalbame apie ką? Tikėtina, kad pagerės labai aukininkavimo metodas aplinkosaugos požiūrių. Jūs žinote, yra tokių, net ponas Raismanas sakė, kad negalima tikėtis arba būtų net kvaila tikėtis kito rezultato, jeigu jūs nieko naujo nesijimate. Ir jeigu žalinimas išliks toks, koks jis yra dabar, tai rezultatas tikrai bus toks pats. Dabar dėl tų tarpinių grūdinių kultūrų Na, dar prieš omnibus reglamentą apie tai kalbėjome, bet tos tarpinės kultūros turėtų būti kultivuojamos neilgiau kaip aštuonias savaitės. Mes savo o, tyrimę rėmėmės ne savo kažkokią nuomonę. Mes pasitelkėme pagalbą įvairių mokslininkų tyrimų rezultatus ir ekspertų patirtį ir, išsi, ir iš to padarėme atitinkamą išvadą. Dabar e, dėl Niderlandų. Net e, specialistai sako, kad EFAS kontekste Niderlandai neturi, Niderlandams neturėtų būti taikomas tarpinių kultūrų reikalavimas. Dabar ponas Hausingas klausia Ar nemanytume, kad valstybėms narėms reikėtų perduoti daugiau atsakomybės? Na, žinot, vienai per kitai, bet politikai priims sprendimą dėl atsakomybės padalymo. Bet mes manome, kad taip, gal ir būtų gerai, bet. Mes savo specialioje ataskaitoje ką sakome? Kad valstybės narės turi parodyti, kad jų pasirinktos priemonas duoda siekiamą rezultatą ir sutampa su europiniais rezultatais bei europiniais tislais. Nes kaip bus? Valstybėm narėm galima suteikti daugiau atsakomybės pasirinkti priemonę, bet vis tiek Europos komisija ir toliau liks atsakinga už nacionalinių programų įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Ir komisijo, e, komisijos darbė tai yra labai svarbi e, grandis, e, stengianti švelninti klimato kaitą. Toliau. Pone Grips, jūs sakote, kad reikia finansuoti um, viešųjų gerybių kūrimą. Jūs esate teisai, tačiau tada kyla klausimas, o kiek skirti pinigų ir kas turi skirti pinigų? Jeigu jūs pasižiūrėsite, kokia logika grindžiami intervenciniai pirkimai. Tai kaip yra? Yra tikslas, tada nu, nustatoma, kiek reikia supirkti, tada nustatoma, kokiais, iš kokių fina, šaltinių visą tai bus finansuojama. Ir turi sutapti rezultatą su tikslu. Toks yra mechanizmas. Todėl e, vienai par kitaip BŽUP politika irgi turėtų vadovautas tokia įprastinė logika ir neturėtų galvoti vien tik tai apie tai, kad reikia gaminti, gaminti ir gaminti, bet e, tą gamybą reikia derinti ir su um, aplinkos saugos reikalavimais. Ačiū toliau, ponas Vaicechovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu gimtają Lenkų kalbą. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Labai ačiū už visus klausimus ir komentarus, kuriuos jūs pateikėte. Man malonu, kad diskusija pakrypo būtent taip, kaip ji pakrypo, nes tai tik dar kartą parodo, jog labai svarbu BŽUP susijęti su tikslais aplinkosaugos srityje, bet kokio plano atveju. Nes visi mes kalbame apie vieną ir tą patį, apie tai, kad žemės ūkis turi atlikti keletą funkcijų, naip tol ne vieną. Ir šiandieną ir anksčiau mes su kolegomis bandėme atkreipti dėmesį į vieną konkrečią problemą bent jau. Jeigu ateityje bendroji žemės ūkio politika tik užtikrins dabartinės padėsies išlaikymą, tai tada bus labai sudėtinga suderinti bendrąją žemės ūkio politiką su politika aplinkos srityje, o smulkus ūkiai paprasčiausiai dings nuo žemės paviršiaus ir bus vis sunkiau ir sunkiau pasiekti tikslų aplinkos apsaugos srityje. Mes norime dar kartą akcentuoti šitą aspektą. Ir mūsų politikai turi galų galiai suvokti, kad reikia išanalizuoti, kiek, pavyzdžiui, liks Europos Sąjungoje ūkininkų ir ūkių 30 metais. Ne kitais, ne po poros metų, bet 30 metais. Kodėl? Todėl, kad klimato kaitos rytėje, pavyzdžiui, yra nu, ilgalaikė strategija, kitose srityse taip pat yra rengiamos ilgalaikės vizijos ir darbo planai, bet ne žemės ūkio politikos rytyje. Mes vis dar vadovaujamės 56-ame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje sukurtos politikos principais. Kiek mes norime turėti ūkių? 15 milijonų, 5 milijonų ar ko nors kito. Nėra jokio politinio dokumento, kuriame būtų aiškiai išdėstyta ateities vizija, nes kuo stambesnis ūkis, tuo sudėtingiau bus tam ūkiui užtikrinti aplinkos apsaugą. Tai yra absoliučiai aišku. Dar vienas ir absoliučiai aiškus faktas, kad um, ūkininkai senėja ir ateis laikas, kai tiesiog jie nustos dirbti žemės ūkio srityje. Taip, mes norėtume, kad ūkiai dirbtų geriau, kad žemės ūkio sektorius veiktų kokybiškiau, bet tam, kad visa tai būtų, reikia turėti ūkininkų. Taip pat a, a, buvo komentarų ir apie atskirų valstybių narių situaciją. Ir tada kyla klausimas, ar mes norime, kad tai būtų nacionalinė ūkininkavimo politika, ar tai turi būti europinė ūkininkavimo politika. Labai dažnai politikai tokia tema nekalba. Bet jūs žinote, situacijas nėra ta pačios. Nes, pavyzdžiui, Čekijoje vidutinios ūkio dydis yra 130 hektarų, Lenkijoje vis dar mažesnis negu 10 hektarų. Taip pat yra labai skiriasi ir ūkininkų amžius pagal amžiaus grupės. Portugalijoje daugiausia ūkininkauja tie, kuriems jau 65 ir daugiau metų. Kitaip sakant, tai žmonės, kurie jau yra pensininkai. O kitose, pavyzdžiui, valstybėse narėse padėtis yra geresnė. Lenkijoje, Austrijoje, Vokietijoje ūkininko amžius daug jaunesnis. Ir a, įvairaus amžiaus žmonės ūkininkauja. Todėl negalime praktiškai taikyti visur vienodo modelio. Mes panašu stengiamės surasti vieną vaistą nuo visų lygų, tačiau vargu ar tai įmanoma. Niekas nebejoja, kad būtina vykdyti lankščią politiką, bet tai jau turės nutarti politikai ir politikai turės nutarti, kaip suderinti ES finansinį įnašą ir atskirų valstybių narių įnešus. Ponas Hoislingas. Mes kalbame apie 19 milijonų hektarų. Tai yra beveik Vokietijos teritorija. Mes nežinom, kas nutiko su tomis žemėmis, nes duomenys gauname tik iš Europos komisijos, o tie duomenys rodo, kad 19 milijonų hektarų sumažėjo žemės ūkio naudmenų teritoriją. Tai e, remiamas ir deklaruota, skaičiuojama pagal deklaruotą žemę. Nu, jinai tiesiog dingo. Ir tiksliau į žemę tai niekur nedingo, bet jinai nebenaudojama žemės ūkio ir ūkininkavimo tikslu. Mes e, galvojame apie kito dokumento rengimą, tai bus Europos audito rūmų nuomonė dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities, bet tą padarysime tik tai tada, kai komisija pateiks savo naujosios žemės ūkio politikos vizę. Auditorumai parengė nemažai atostogų visom šiom temom ir manau, kad dabar po šių ataskaitų mes būsime geriau pasirengę diskusijai apie bendrosios žemės ūkio politikos pertvarką. Turiu galvoje geriau pasirengę negu ankstesnį kartą, praėjusį kartą. Nes dabar ir duomenų turime jau daugiau. Taip pat e, norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti,